Vakar įvyko pirmasis Ukrainos prezidento rinkimų raundas. Mūsų kolegos stebėjo rinkimus. Kol kas oficialios informacijos negavome apie rinkimų vykdymą. Mūsų kolegos dar nepateikė tokios oficialios informacijos, tačiau jie turėtų atvykti į parlamentą bet kurią minutę. Tikimės, kad rinkimai buvo sąžiningi ir taip pat bus ir per antrąjį etapą, kuris bus, bus vykdomas vasario pradžioje. Nuo sausio pirmos dienos Ispanija perėmė Europos tarybos pirmininkavimą ir manome, kad pagal naująją sutartį e, ši pirmininkavimas bus sėkmingas ir, sėkmingas ir pasieks savo tikslus. Darbo tvarkėje taip pat turime sustikimą su premjeru Zapatero, kur aptarsime Ispanijos ir Trojkos programą, tai yra ne tik Ispanijos, bet ir Belgijos bei Vengrijos darbo programą. Mėly kolegos, taip pat noriu visus pasveikinti su naujaisiais 2010 metais. Naujosios, naujojo dešimtmečio pradžia mums bus sudėtinga, turėsime smarkiai padirbėti. Kaip sakiau prieš savaitę, Bruselėje prasideda ES nauja era. Ir Europos parlamentas turės e, didelę atsakomybę už Europos ateitį. Ta dabar mes turime visi suprasti. Na, o toliau norėčiau perėti prie mūsų darbo tvarkės. Praėjusios sesijos protokolas jau yra pateiktas. Ar kas nors nori pateikti pastabų apie protokolą? Jeigu nėra pastabų, tuomet protokolas patvirtintas. Taip pat noriu Jūs informuoti, kad nuo šiandien Nikol Sinkler